Turime darbo tvarkę. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Turime taip pat išsirinkti vice pirmininkę. Tas vicepirmininkės klausimas yra neišspręstas nuo pradžios frakcijos koordinatorių posėdis įvyko pernai ir mes nusprendėme rinkti naują antrąjį, e, antrąjį vicepirmininką. Tai yra laikini rinkimai, kadangi laukiame sprendimo, kurį turėtų pateikti pirmininkų suėga. Koordinatoriai ir biuras kol kas nusprendė rengti šiuos rinkimus, kad būtų galima sėkmingai dirbti mūsų komitete. Tad siūlyčiau pradėti procedūrą. Ar yra kandidatų į šias pareigas? Good morning to everybody, colleagues. Uh, Labadiena visiems, mėly kolegos, pirmininkė. Norėčiau išsakyti uh, visišką palaikymą poniai Betrys Bečerai, kuri yra labai gerbiama mm, asmenybė ir mūsų žmogaus teisų grupėje ir šiaip plačiau. Manau, kad tikrai Betrys galės tęsti vaisingą darbą ir ji yra puikiai kandidatė į, šią, į šias pareigas visiškai palaikau ją. Pregunta. Puiku, dėkui. Žvelgiu į ponę večerą. Ar ji yra salėje? Taip. Jūs esate šio komiteto visą teisę narė, taip? Esate užpildžiusi finansinių interesų anketą ir jeigu jūs sutinkate, Tokiu atveju galime patvirtinti ponios Večera kandidatūrą į antrojo vicepirmininko pareigas plojimais.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 labai remiama savo pareigose, net jeigu ir nelabai europietiškai gal nuskambės, bet man džiugu matyti tėvinainę šalia šiame komitete. Jūs be abejo žinote, kad šis posėdis vyksta mums nesusirinkus paskutinio posėdžio Strasbūre. E ir dėl to mes neturime jokios naujos rezoliucijos nagrinėtinos skubos tvarka. Turime šiek tiek informacijos, kurią norėtume jums perduoti dėl įvykių, kurie nutiko per tą laiką ir kurie turėtų mums rūpėti. Jūs žinote, kad mūsų pakomitečio delegacija turėjo po poros savaičių vykti į Bangladešą. Tačiau 13 žmonių nukentėjo nuo labai didelės avarijos Dakoje, Bangladešo sostinėje. Plastiko gamykloje įvyko nelaimingas atsitikimas, dvi moteris žuvo gaisre ir 70 darbininkų buvusių toje įmonėje, kai gaisras prasidėjo, taip pat smarkiai nukentėjo. Bangladešė, kaip žinia, saugumas tekstilės gamyklose ir kitose gamyklose yra apgailėtinas. Mes jau matėme ankstesnių atvejų balandį 2013 metų, kai griuvo pastatas. Ir tuomet jau kalbėjome apie situaciją Bangladeše, apie žmogaus teisės turėdami omenyje tų įmonių, tų gamyklų kontekstą, nes žinome, kad daugelį šalių yra tokių įmonių, kurios tiesiog eksploatuoja savo darbuotojus. Tad mūsų e, ketinimai yra tokie, turime tęsti savo analizę šią linkmę, kai lankysimės e, vietoje, turime išklausyti tenykščių žmonių ir prieš dvi savaitės vyko Dakoje štai toks įvykis. 280 vaikų kareivių buvo išlaisvinti Sudane. Tai vyko sausio 28 dieną, mūsų pakomitetis dėjo didelės pastangas, dirbome bendradarbiaudami su UNICEF, kad galėtume padėti tiems vaikams kareiviams. Jungtinių tautų organizacijos atstovai mums sakė, kad vyko dėrybos su Sudanu, su Pietų Sudanu ir 280 vaikų kareivių buvo išlaisvinti tie vaikai turėtų sulaukti reikiamos paramos, kad jie galėtų grįžti į įprastą vaikams gyvenimą. Aukščiausio lygio susitikimas Afrikos valstybių yra numatytas ir tiesiog gaila, jog Zimbabvės prezidentas ponas Mugabe pradės pirmininkauti šiam formui. Tai yra nekokia naujiena. Tiek būtų pirmininkės pranešimų. Išgirdote geras ir ne visai geras naujienas. Ir manau, kad ši informacija dėl Mugabės išrinkimo Afrikos sąjungos pirmininkų nėra ta informacija, kuri mus turėtų džiuginti. Ar būtų komentarų ar pastabų prieš keičiantis nuomonėmis su DEFCO direktorato atstovais? Pastabų nėra, komentarų nėra, tad perikime prie keitimusi nuomonėmis dėl 2015 metų metinės veiksmų programos. Kalbėsime Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonę. Sveikinu atvykusi atstovą šio direktorato ir jo visą komandą. Ir ačiū, kad sudarote mums sąlygas kartu su jumis susipažinti detaliau su šia programa ir tuos finansinės priemonės naudojimu, nes ta finansinė priemonė yra labai reikalinga, kad mūsų darbas galėtų vykti sklandžiai. Šįryt darbo atvarkė mūsų yra labai intensyvi, tad nebegaiščiau laiko ir suteikiu žodį ponui Vilniui. Ir kviešiu jūs pristatyti bendrą kontekstą 2015 metų. Ir paskui kiti kolegos turės galimybę pasisakyti, ponė Lochbiller ir kiti.